prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo ir tai yra <clears throat> Tadeušo Cviškos pranešimas dėl teisinės pagalbos nagrinėjant tarp valstybinius civilinius ir komercinius ginčius. Pranešėjas, ponas Viška, jam ir suteikėme žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai, kolegos. Savo iniciatyvą rengiau šį pranešimą dėl teisinės pagalbos, dėl to, kad Europos komisija paskelbė savo ataskaitą apie direktyvos įgyvendinimą. Praėjo dešimt metų nuo direktyvos įsigaliojimo, tačiau atrodo direktyvos nuostatų perkelimas į nacionalinę teisę tikrai buvo sėkmingas. Savaime suprantama, kad valstybės narės taikė ir ieškojo įvairiausių sprendimų, tačiau iš esmės teisinės pagalbos teisė buvo užtikrinta. Tačiau tik 12 procentų ES piliečių žino, kad turi teisę pasinaudoti nemokamą teisinę pagalbą, kai nagrinėjimo tarp valstybiniai, civiliniai ir komerciniai ginčiai. Jeigu paprasti piliečiai, o kas dar blogiau, teisininkai nežino, jog galima pasinaudoti tokią teisinę pagalbą ne tik savo gyvenamojoje valstybėje narėje, tai komisijos priemonės taip ir liks popierinės. Ir nebejotina viena, kad didėjantis judumas ir bendros rinkos taisyklių didesnis derinimas reikš ateityje didesnį skaičių tarp valstybinių ginčių. Tačiau vis dėlto Labai mažas procentas mūsų piliečių pasinaudoja direktyvoje numatytą teisę į teisinę pagalbą. Kodėl? Todėl, kad jie apie tai nieko nežino. Jie nežino, kad gali pasinaudoti nemokamai tokią pagalbą ir todėl paprasčiausiai atsisako ieškinių. Savo pranešime aš tengiausi pagrindinį dėmesį skirti didesniam informatumui ir atitinkamų programų dėgymui. Taip pat pasitelkiant komunikacinių te nes technologijas, kurios turi padėti piliečiams sužinoti apie jų teisės, teisę į teisinę pagalbą tarp valstybinių ginčių metu. Dar kita klausimų grupė yra susijusi su visa apimančios teisinės pagalbos užtikrinimu teisininkų duomenų bazės turi būti sukurtos ir juose turėtų būti duomenys apie įvairius teisininkus, mokančius įvairias kalbas bei išmanančius e, skirtingų valstybių narių teisę. Be to reikėtų galvoti ir apie teisininkų specializaciją. Nereikia pamiršti, kad teisinė pagalba, jeigu jinai yra bloga, netinkamos kokybės, tai reikš e, daug prastesnę situaciją, negu kad nebus ta teisinė pagalba apskritai naudojamasi. Manau, kad reikalinga imtis keletos priemonių, kad e, pati galimybė pasinaudoti teisinę pagalbą būtų geriau užtikrinta. Pirma, valstybės narės turi bendradarbiauti su o, tarpusavyje, turiu galvoje teisės saugos institucijas ir taip pat NVO. Toliau teisinės pagalbos centrai turi būti skatinami. Nebejotinai reikia uh, įtraukti teisinės pagalbos e, veiklą į jau egzistuojančius tinklus. Aišku, mes gyvename taupimo sąlygomis, bet valstybės narės gali teikti pagalbą e, informaciją apie iki teisminės teisės kuriomis galima pasinaudoti sprendžiant ginčius. Tokia procedūra ypač tiktų civilinėms ir komercinėms bylose. Baigdamas noriu pasakyti, kad didelį nerimą kelia biudžeto mažinimas, kuris neišvengiamai turės neigiamų padarinių teisinės pagalbos srityje, o dėl to tik tai kils priešiškumas, nepasitikėjimas pačia sistema, kurie egzistuoja mūsų valstybėse narėse. Ir manau, kad tikrai nereikia taupyti šitoje ša, e, srityje. Pirmininkas, ačiū. Pone Sančias Šmit Jūs dabar galite pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pone Atsiprašau, manau, kad čia yra klaida, aš neprašiau žodžių. Pone Flasakai, ar jūs norite pasisakyti? Jeigu taip, tai prašom. Aš tikriausiai vienintelis e, šią temą pasisakysiu, tačiau manau, kad klausimas yra itin aktualus. Noriu padėkoti kolegai, kuris ėmėsi renkti pranešimą šiuo klausimu. Tarp valstybinė priekyba yra labai svarbi veiklos rytis, skatinanti konkurencingumą. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad svarbu, jog bendradarbiautų priekybos rūmai, nes jie priekybos rytyje vaidina labai e, svarbu vaidmenį. Visiškai pritariu pranešėjų dėl to, kad vos ke, nedidelė grupė piliečių žino apie galimybę pasinaudoti teisinę pagalbą, ypač iki teisminių laikotarpių ir kad jie gali pasinaudoti teisinę pagalbą, kol bus baigtas bylos nagrinėjimas tam tikrais atvejais. Todėl visiškai pritariu, jog būtų sukurta teisininkų duomenų bazė, nurodantojoje, kokie teisininkai yra įgūdę kokiuose srityse. Ačiū. Noriu paprašyti, sako pirmininkas, kad pasisakytumėte tik tai svartomo klausimo tema, nes tai palengvins mums darbą. O dabar žodis komisijos nariui šiame tai. Ačiū ponėme pirmininkė. Garbus parlamento nariai, noriu padėkoti Teisės reikalų komitetui ir pranešėjai už puikiai parengtą pranešimą ir taip už tai, kad uh, jūsų komitetas visada mums padeda šalinti kliūtis kurios neleidžia piliečiams pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis. Šiandieną mes varstome labai svarbų dokumentą susijusi su didesnė galimybė pasinaudoti teisingumu kitoje valstybėje narėje. Mes kalbame apie 2003 metų direktyvą. 2012 metais komisija parengė ataskaitą apie direktyvos įgyvendinimą ir joje pastebėta, kad visos valstybės narės direktyvos nuostatas perkelia į nacionalinę teisę. Jokių didesnių kliučių direktyvos taisyklių įgyvendinimo srityje nenumastatyta, nors valstybės narės skirtingai aiškina direktyvą žaidybos taisyklės. Buvo tik tai vienas um, atvejs, kai kreiptasi į Teisingumo teismą dėl teisinės pagalbos suteikimo tarp valstybinėse bylose, bet teisinių požiūrių teismas įvertino kaip tinkamai naudojama teisinė pagalba. Visgi mes savo ataskaitoje darome išvado, kad ES piliečiai ir teisininkai nepakankamai gerai išmano direktyvos taisyklės, todėl komisija jau ėmėsi atitinkamų žingsnių. E-teisingumo portalas yra pildomas nauja informacija šiuo metu. Ypač daug dėmesio skiriama teisinės pagalbos e, teisai, yra e, talpinamos standartinės prašymo formos. Ir manau, kad valstybės narės galės e, geriau pasinaudoti šio portalu, užtikrindamas <clears throat> teisę į teisinę pagalbą. Kitas dalykas, jūs privalo teikti naujausią informaciją. Be to mes stengiamės palengvinti sąlygas pasinaudoti teisinę pagalbą Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūras atveju ir e, taip pat Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju, nes visa tai yra tarpusavėje susiję. Yra sudaromi e, tam tikri ir teisininkų sąrašai. Dabar kalbant apie teisininkus ir jų vaidmenį įgyvendina direktyvos. Um, e, nuostatas. Tai netaip seniai jūsų parlamentas pažymėjo, kad labai svarbu mūsų teisininkus mokyti europinės teisės, kad jie geriau susipažintų su įvairių valstybių narių teisė ir galėtų tinkamai konsultuoti piliečius. Šis parlamentas pateikė savo pasiūlymus, mes taip pateikėme ir finansavimą, sakysime, Europos mokymo platformos įsteigimui per kitą finansinį laikotarpį mes e, įtra, į kitą finansinę e, programą mes įtraukėme ir teisminių darbuotojų mokymą. Kalbant apie valstybės narės, kaip jūs teisingai, pasteb, kaip teisingai pastebėjote pranešime, jos privalo atlikti darbą informuodamos piliečius apie šios direktyvos taisyklės ir atitinkamas nacionalinės nuostatas. Jūsų pranešime yra nurodoma, ką galima būtų pakeisti direktyvoje, nebejotinai mes išanalizuosime visą tai ir savo būsimose ataskaitose atsižvelgsime į jūsų pastabas. Dabartiniu metu būtų labai veiksminga skirti daugiau dėmesio piliečių informavimui, nes tai užtikrins geresnį direktyvos taikymą valstybėse narėse. Teisinės konsultacijos atveju tikrai nereikia peržiūrėti direktyvos. Turiu pažymėti, kad nereiškia, jo komisija nesiims veiksmų. Tiek nacionalinių lygių, tiek europinių lygių reikia daugiau informuoti apie direktyvos taisyklės ir pasinaudoti informacinių ryšių technologijų sprendimais tam informatumui užtikrinti. Nes tokiu būdu o, piliečiai geriau galės pasinaudoti Hartijos 47 straipsnių, kuris užtikrina teisę į teisingumą. Ačiū komisijos nariui. Mes baigėme šio klausimo nagrinėjimą. o balsuosime rytoj 11.30 dėl pranešimo. Kitas darbo atvarkės klausimas yra pono Vlasako pranešimas regionės politikos kaip platesnės valstybės paramos sistemų dalies tema.